Na, o dabar išklausysime Droa misijos į Kanadą e, pristatymą, tai yra paskutinis šiandienos darbo tvarkės klausimas. Vizitas vyko lapkričio 29, e, spalio 29, lapkričio 2. Aš pats pirmininkau tai delegacijai. Buvo joje ir kitų narių. Laiko dabar nedaug. Ir aš dabar norėčiau pristatyti pagrindinės išvadas ir faktus ir dalyvavusiai vizite kolegos galės papildyti. Visų pirma, sustikome su autochtoniškų gyventojų grupėmis bandėme išsiaiškinti jų padėtį, paaiškėjo, kad Kanadoje žmogaus teisų pažeidimų požiūrių ta e, gyventojų grupė yra e, pažeidžiamiausia. Autochtoninėms grupuotėms, grupėms, atsiprašau, vis dar trūksta galimybių e, siekti ekonominės, socialinės pažangos, jie neturi galimybės gauti elementarių sanitarinių sąlygų, mokymosi, sveikatos paslaugų, mergaitės, moteris dažnai e, patenka į priekeivių žmonėmis rankas, e, socialinio mm, išnaudojimo aukomis tampa ir nusikaltimo vykdytojai yra nepatraukiami vadžiamon atsakomybėn. Autochtonių gyventojų yra labai daug kalėjimuose, per daug lyginant su kitomis grupuotėmis, tai yra labai rimta problema. Taip pat užfiksuotas labai didelis e, savižudybių mastas ir labai didelis e, tų žmonių vaikų skaičius yra atskirti iš šeimų ir įkurdinti e, socialinės globos tarnybose. Neįgaliųjų autochtoninių gyventojų padėtis taip pat yra labai rimta problema. Kita problema, kurią nagrinėjome lankydamėsi Kanadoje, buvo migracija. Kalbėjome apie vadinamąjį lygmenų planą. Buvo sakoma, kad kad tam tikras skaičius migrantų turi būti priimti į valstybę, pabrėžiant, kad tai nėra imigracija savo pačios labui. Greičiau kalbėjome apie kontrolės, e, padėties kontrolės praradimą, kai kurstoma ksenofobija. Kanados e, migrantų integracijos sistema yra labai gerai, galėtų tarnauti kaip pavyzdys ES valstybėms. E, stebėjome ir žmogaus teisų padėtį kalnakasybos pramonė, vos ne 55 procentai įmonių yra įsisteigusių Kanadoje. Ir e, Kanados vyriausybė yra užfiksavusi nemažai tų įmonių veiklos pažeidimų ir dabar yra nuspręsta įkurti Kanados ombudsmeno atsakingo už įmonių veiklą postą. Tas ombudsmenas e, turės e, taps ginčių nagrinėjimo tarpininku ir pirmiausia dėmesį sutelks į naftos ir gujų, dujų kasybą ir e, drabužių pramonę. E, toliau. Kalėjimų sistemą stebėjome. Ypač e, kalinius, kaliniais uždarytais vienutėse domėjomis. Paaiškėjo, kad labai daug jų yra iš auktuchtonių bendruomenių. E, E, žiūrėjome e, tai, kaip Kanados vyriausybė bando tas problemas spręsti, veiksmų planų, strategijų skaičius yra įspūdingas, tačiau realus įgyvendinimas nevyksta, nes e, tų gyventojų reali padėtis nepagerėjo. Ir bent jau kai kurie mūsų pašnekovų teigia, kad padėtis tik pablogėjo. Mes esame pasirengę įsteigti komunikavimo kanalą ir pradėti parlamentinį bendradarbiavimą tarp Druapa komitečio ir e, kolegų Kanade bendruomenių bendruomenių rūmų tarptautinių žmogaus teisų komiteto nariais Kanadoje. E, taip greičiausiai mes parengsime bendras e, rezoliucijas ir galbūt imsime konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, Sakarovo laureato uh, badavį įkalinimas rūpi ir mums, ir Kanados parlamentui. Ir kad tas bendradarbiavimas vyktų sklandžiau, mes pasikvietėme Kanados tarptautinių žmogaus teisų pakomitečio pirmininką atvykti į mūsų pakomitetį. Diskusija e, labai gera įvyko su Bob Ray, kuris yra Kanados specialusis atstovas Mienmare. E, vasario 7 dieną jis atvyks į Briuselį ir susitiks su parlamento nariais, kuriems ta tema rūpi. Ir galiausiai nusprendėme, kad siūlysime EP rezoliuciją apie e, autochtonių grupuočių padėtį Kanadoje bendruomenių padėtį Kanadoje ir mes paraginsime Kanados vyriausybę pradėti nacionalinį dialogą, kuriame dalyvautų ir ministras pirmininkas Trudo ir visos organizacijos dirbančios vietoje. Įtrauksime vietos, Kanados vietos moterų asociaciją ir galvosime apie e, tų žmonių rezervų, įkurdinimą rezervuaruose. Taigi tiek aš galiu pasakyti apie apsilankymą Kanadoje. Jeigu yra narių, kurie mano, kad aš kažką pamiršau, tai prašom, pasisakykite. E, galite papildyti. President. Pona Sulį, pirmininkė, iš tiesų šis vizas buvo labai įdomus. Į Kanadą, į valstybę, iš kurios mes galime ir turime daug ko pasimokyti žmogaus teisų klausimų. Akivaizdu, kad Kanada yra neišvengiama, būtina mūsų paktorė, partnerė, atsiprašau, mes savo ruoštų turime bendrai siekti galimybių geriau apginti ir propaguoti žmogaus teisės. Mūsų apsilankimo tikslas buvo autochtoninių bendruomenių teisės. Per daugelį susitikimų matėme, kad dabartinė vyriausybė aktyviai dalyvauja tame darbe ir bando įvertinti praeitį, nes žinia, kad tų tohtoninių gyventojų padėtis dabar yra tragiška. Turime pamatyti pagrindinės problemas ir suprasti, kad galima daug ką pagerinti, pavyzdžiui, socialinę ekonominę tų žmonių padėtį, neligybę, su kuria jie susiduria gyvenimo sąlygos. Taip pat iškyla problemų dėl tų bendruomenių atstovavimo. Yra grupių, kurios jaučiasi nepakankamai atstovaujamos. Mes taip pat e, supratome, kokių aplinkosauginių problemų iškyla, žiūrėjome pagrindinius projektus, žinome, kad neseniai įvyko didelių e, problemų su policija, susidūrimų su policija ir e, tai iškilo dėl to, kad buvo nutiestas dujotekis per vieną e, rezervuarą ir suprantame, kad e, šiuo klausimu darbas turi būti, e, <laughs> e, turi būti gerinamas. Taip pat kalbame apie mokyklų veiklos gerinimą. Tai yra, tai prilyksta kultūriniam genocidui. Ir mes dabar galvojame, kokiamis priemonėmis uh, ši, šviesti žmonės apie tą genocidą. Iki pat 97 metų tas kultūrinis genocidas egzistavo, mane tai šokiravo. Galbūt mes galėtum kartu su kultūros komitetu suorganizuoti klausimą. Čia labai jautria ir sudėtinga tema. Porą dar pastebėjimų. Neseniai įsteigta Kanados ombudsmeno verslo ir žmogaus teisėms pozicija Tai yra įkvepiantis žingsnis, daug žadantis žingsnis. Dar vakar šiame komitete buvo patvirtinta, kad ta iniciatyva yra labai pozityvi ir mes labai didžiai stebėsime, kaip ta nauja e, pareigybė pasiteisins ir greičiausiai prašysime politikos departamento parengti e, informacinį raštą ar atlikti tyrimą apie tokią studiją, kad išsiaiškintumėm, kaip tos institucijos galėtų būti vertinamos ES kontekste. Galbūt mes savo ruoštų galėtumėm atidžiau stebėti ir tai būtų verta padaryti. Kita svarbi iniciatyva, kurią iškėlė Kanados draugai, Kanados e, pasaulinis Magnitskio teisės aktas. Senatoriai, su kuriais mes susitikome, labai didžiavosi tuo teisės aktu ir labai daug galėtumėm išmokti iš jų. Mūsų specialistai dabar svarsto galimas Europos magų žmogaus teisų sankcijas. Kita mintis būtų pasikviesti Kanados parlamentarų ir ekspertų į savo komitetą ir suorganizuoti klausimą čia. Tema, kuri, dėl kurios jau susitarėme vakar. Vakar buvo nuspręsta organizuoti klausimą tą temą. Galiausiai buvo išreikštas labai tvirtas susidomėjimas, ypač Kanados parlamentaro atžvilgių, sutelkti jėgas, kad badavi būtų išleistas iš kalėjimo, kaip jau pirmininkas minėjo, mes nusprendėme rezoliucijoje dėl Saudo Arabijos įrašyti, jog reikia sukurti ES darbo grupę, kuri padėtų siekti to tikslo. Ta prasme, aš norėčiau pasiūlyti, kad e, mūsų pirmininkas paragintų tokios darbo grupės įsteigimą kuo greičiau, kad galėtume į šį darbą, į šią darbo grupę įtraukti ir partnerius iš Kanados. Bendrai aš manau, kad e, tai buvo labai naudinga, naudingas vizitas. Turbūt vienintelis dalykas, kuris nepavyko, buvo tas, kad mes negalėjome susitikti su autoktoniniais žmonėmis, kurie nebegyvena rezervatuose. Mes aplankėme tik vieną nedidelį šalia Vankuverio esantį rezervatą. Bet e, šis darbas tęsiasi ir aš e, savo pasisakymę įvardinau kuriomis temomis. Ačiū, Teresa. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai, nes uh, Jūs pats pri, puikiai pristatėte mūsų e, vizitą Kanadoje ir kolega Salės e, papildė tai, tai tik tai noriu patvirtinti, kad e, tai buvo tikrai įdomi misija, kuri davė rimtų rezultatų. Programa buvo labai intensyvi, tikrai labai įtempta buvo darbo atverkė ir aptarėme ne vieną temą, visą platų spektrą klausimo ir manau, kad kaip pirmininkas ir sakė, visi sutelkėme dėmesį į piknaudžiavimo klausimus, lygybės klausimus, ypač kalbant apie mm, vietos gyventojų tohtonų uh, grupės, e, dėl to, kaip, kaip, kaip vyksta šios grupės integracija Kanadoje, kai kurie gyvena rezervatuose, kiti ne, tačiau mm, daug kas susiduria su jų teisų pažeidimais, taigi mm, šio vizito metu pavyko plačiau mm, įvertinti šią situaciją, išgirsti į nuomonę Ir iš tikrųjų buvo įdomu išgirsti apie Kanados patirtį valdant imigraciją. Daug ko e, sužinojome ir mes žinome, kad yra skirtingi dalykai, aišku, kas vyksta į Kanadą, e, visiškai kitokia situacija yra tų asmenų, kurie kerta, sakykime, Gibraltaro sąsiaurį, kurie e, Lampedūzą pasiekia, prie Ispanijos krantų atplaukia. Atkivaizdu, kad Kanados atveju atvykstantis imigrantai atvyksta, aišku, ir, ir su lėšomis, ir su uh, ir, ir atvažiuoja ir jų šeimų nariai, ir aišku, tai tokia tikrai gerai kontroliuojama imigracija, kuri duoda naudos tiek atvykstantiems žmonėms, tiek jos priimančiai šaliai. Tai tikrai aš manau, kad mūsų atveju daug sudėtingiau būtų daug ką pritaikyti iš jų patirties, kadangi mes esame daug arčiau, sakykime, šalių, iš kurių pas mus atvyksta migrantai, nei, nei pavyzdžiui, Kanadai e, nuo Meksikos yra pakankamai toli. Uh, Ir taip pat paminėtinamas gal e, iš tikrųjų tas Sakarovo premijos laureato atvejis ir, ir žmona ir trys vaikai ten. Ir daug tikrai informacijos mes gavome, kokia yra jo kova, kokia yra visa situacija. Ir galvojant apie šių metų Sakarovo uh, apdovanojimą. Tai irgi, aišku, labai aktualu, kadangi mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus, pavyzdžiui, Venezueloje. Dėja, tai labai opus klausimai Kanados valdžia mums taip pat sakė, kad, kad ir jie turės aiškę poziciją suformuoti, kad dėl Maduros būtų kažkas padaryta. Saraja. Ačiū, pirmininkė, pritariu kolegų nuomonėms ir mūsų misijos į Kanadą vertinimui. Aš atsiprašau, negirdėjau jūsų pirmininkė pasisakymo pradžios. Aš, aš mm, manau, kad jūs tikriausiai, aišku, viską ir pristatėte. Aš gal tik tai pasidalyčiau savo įspūdžiais apie misiją. Mano nuomonė, ji buvo tikrai gera. Mes daug ką nuveikėme. Darbo tvarkė buvo ypatingai temta, tačiau sugebėjome, sugebėjome, visi sugebėjome ją įveikti. Labai sunku buvo tik tai suorganizuoti susitikimus su genčių vadais autochtonių grupių gyvenančių Kanadoje. Galiausiai su keliais pavyko susitikti. Taip pat lankėmės bendruomenėje, kuri gyvena rezervate. Mano išvados iš šios misijos būtų tokios. Aš taip galvoju, kad e, Kanada tikrai galėtų daug daugiau dar padaryti mm, e, autochtonų gyventojų, vietos e, čia buvių gyventojų teisų užtikrinimo srityje jie bando pristatyti, kad situacija yra daug geresnė. Man sudarė įspūdis, kad ji nėra tokia gera, nes buvo daug nusiskundimų. Uh, Ir tikrai žmonės, autochtonų grupės atstovai, ypač moteris, lab, skundžiasi, galvoja, kad jų teisės yra pažeidžiamos ir gal tik tai penki paminėjo, kad turi tris turi galimybę su, palaikyti tiesioginius e, ryšius su valdžia. Daug e, tikrai išsakė tokius skundus, kad neturi galimybę užsitikrinti teisės Ir dažnai, pavyzdžiui, kuomet yra nusikaltimai, sakykime, nužudimai, pavyzdžiui, nesistengia policija dirbti, e, ne, nemaloni yra patirtis iš tikrųjų, mm, kurie pasidalijo autotonės grupės atstovai. Ir taip pat reikia paminėti Kanados žmogaus teisų e, grupę ir bendruomenių uh, rūmų grupė, e, jos darbą, stengiantis, kad e, Rauf Badavi e, būtų paleistas. Ir kaip kolega sakė, susitikome su jo žmona ir vaikais. Vaikai parašė laišką, kurį mes pristatėme pirmininkui. Labai liūdna buvo ir skaudu, iš tikrųjų stengiasi integruotis į visuomenę ir kasdien dirba, kad jų tėvas būtų paleistas. Manau, kad mes turime mm, atidžiau stebėti, kokia yra autochtonų situacija toje valstybėje. Mm, yra gal tik tai keli susitarimai, 150 punktų turbūt įgyveninta nuo 2015 metų darbo labai dar daug šioje srityje. Iniciatyvos geros, bet aš labai tikiuosi, kad bus daugiau nuveikta toje srityje ir aš labai pritariu jūsų nuomonėms dėl mūsų vizito. E, grazie. Kągi, dėkoju visiems, dėkoju už išsakytas nuomonės, mm, e, už tai, kad pasidalijote savo vertinimais dėl šio vizito. Ehm, Salė kalbėjo, reikėtų toliau stebėti situaciją, yra dar klausimų, dėl kurių reikėtų toliau padirbėti, mes turime tam tikrų pasiūlymų ir klausimų Kanados valdžiai. Ir galbūt reikėtų galvoti apie bendrą sutikimą, kur toliau būtų galima aptarti tos klausimus. Manau, kad tikrai galėtų mūsų parlamentai dirbti kartu, galvoti apie bendras pastangas tam tikrose srityse. Aš, aš sakyčiau, kad uh, Tikrai ir aš galėčiau labai teigiamai įvertinti mūsų vizito rezultatus. Raja sakė, galbūt tikrai pinigų nemažai išleista, bet e, tikrai prasminga buvo misija. Ir dabar galbūt Jei būtų klausimų, suteikčiau žodį kolegoms. Barbara. Aš noriu paklausti dėl teisės aktų draudžiančių kankinimus. Sorry. Pirmininkas, atsiprašau. Prašau palaukti minutėlę. Ci sono? No. Ok, vai. Nėra komisijos, gal dėl loro. Tai ar bus kas nors, kas galės atsakyti? Taip, gerai tada. Tai tada klausimas dėl teisės aktų draudžiančių kankinimus e, peržiūrėt 2016 metais. Tai geras teisės aktas, tačiau jame išlieka tam tikrų spragų, taigi aš norėčiau paklausti, pavyzdžiui, dėl skubos procedūros numatytos tame teisės akte, ar jau yra pano, ta procedūra panaudota, ar ji buvo efektyvi atitinkamais atvejais. Toliau, ar yra kitų atvejų, kur eksporto kontrolės režimas buvo apeitas ir kur yra žinoma arba įtariama, kad e, iš tikrųjų prekės buvo panaudotos e, kankinimams ar mirties bausmiai. Ar yra kokių e, žingsnių toliau siekiant suformuoti alijansą, kad draudžianti kankinimus? E, Ir kitais metais, aš taip įtariu, šiais metais komisija ketina peržiūrėti reglamento gyvenimo peržiūrėjimą, taip pat ir dėl veiklos, kurią vykdės užsienyje. Ką jūs ketinate padaryti, kokie jau jūsų yra numatomi klausimai, kurie galėtų išaiškėti peržiūros metu. Ačiū. Parola, Džordžius Cisopoulos. Eh, Džordžius Cisopoulos ehm, skyriaus vadovas tikriausiai atsakys. E. Ačiū pirmininkė. Pane Lachbiller, pabandysiu atsakyti jūsų klausimus. Visų pirma, dėl skubos procedūros, ar tas pras... mechanizmas jau buvo panaudotas ir jis buvo efektyvus, aš noriu atsakyti taip. Skubos procedūra yra būtina tam, kad būtų galima pakeisti atitinkamus reglamentus nedėlsiant, kad būtų galima uždrausti eksportą ir importą. Ir dabar dėl klausimas mės, komisija nepanaudojo skubos procedūros. Per pastarosius dviejus metus buvo tik vienas priedų pakeitimas tą linkme. Ir tas buvo padaryta pagal įprastinę, o ne skubos procedūrą. Antras klausimas Ar yra žinomų atvejų, kur eksporto kontrolės režimas buvo apeitas ir kur yra žinoma ar įtariama, kad prekes paskui buvo panaudotos vykti kankinimus ar mirties bausmę? Čia norėčiau pažymėti, kad pasirimant metinėmis veiklos ataskaitomis, kurias pateikė valstybės narės, nėra nustatyta tokia atveju, kur būtų apeitas eksporto kontrolės režimas ir faktiškai mes turime 2017 metų veiklos ataskaitas, kuriuose matome, kad buvo gal tik pora atsisakymų, bet nebuvo apiejimo. Tų atsisakymų buvo išduoti leidimus, tai buvo dėl mm, nešiojamų ginklų, e, įtaisų ir Aš tik noriu pabrėžti, kad valstybių narių kompetitingos institucijos toje valstybėje, kur eksportuotojas yra registruotas ar įsikūręs, privalo išanalizuoti prašymą eksportuoti kažkokią tai prekę ir jeigu suteikia leidimą, turi jie išduoti eksportuotojai eksporto leidimą. Kitas klausimas, kokie yra ES mm, žingsniai skatinant e, e, pasaulį e, alijansą, kad būtų priekyba, kuri draustų kankinimus, kad nevyktų kankinimų, kad siekiant jungtinių tautų bendro sudarimo buvo žmogaus Mišel Bašlė, žmog, jungtinių tautų Mm, žmogaus teisų e, komisarė dalyvavo rugsėjo mėnesio renginyje jungtinėse tautose ir buvo dirbama dėl rezoliucijos, dėl priekybos be kankinimų, kad būtų galima ją pateikti jungtinių tautų generalinė asamblėjai 37 sesijai. Tikslas yra įvertinti įvairius variantus, taip pat ir teisiškai privalomą dokumento variantą. Ir antras dalykas yra sukurti, tikslas sukurti vyriausybė ekspertų grupę, kuri atsiskaitytų Junktinių tautų generalinėje asamblėje 75-oje asamblėje, kuri prasidės 2020 m. rugsėjį. Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliucija, kurią remia ES, Argentina ir Mongolija, jau yra rengiama. Ponios Lasvilio ketvirtas klausimas buvo mm, e, dėl šių metų, kad komisija peržiūrės reglamento gyvendinimą dėl ES piliečių veiklos užsienyje ir kaip bus atliktas, ta, ta, atlikta ta peržiūrima ir jau kokie dabar prognozuojami klausimai, kurie galėtų būti išiškinti tos peržiūros metu. Turiu pasakyti, kad es piliečių veikla užsienyje turi būti sprendžiam, e, nagrinėjama pagal 2016 m. reglamento 15d straipsnį pagal atitinkamą procedūrą. Tai 2005 tai, m. reglamentą reikia peržiūrėti dėl iš ankstinio leidimo eksportui dėl tų piliečių, kurių veikla nėra es e, paremta, e, įkurta. Taip numato, kad valstybės narės teiktų tinkamą informaciją komisijai, kad būtų galima pasirenkti e, poveikia vertinimo ataskaitai, kurią būtų galima po to pateikti Europos parlamentui. Vėliau šiais metais komisija planuoja surenkti ekspertų grupės iš valstybių narių kovai su e, kankinimais sutikimą, kad būtų galima įvertinti pažangą ir pažiūrėti, kaip įgyvendamas reglamentas, taip pat kokia yra teikiama informacija dėl administracinės praktikos ir geriausios praktikos įgyvendinant šį reglamentą. Aišku, komisija dirbs su atitinkomis interesuotomis grupėmis, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės organizacijomis, nes tai yra reglamento peržiūros proceso neatskiriamas elementas. Ačiū. Sei soddisfatta? Teresa. Well, <laughs> I've already asked a few times. Jau kelis kartus prašiau šiame komitete surenkti diskusijas dėl Venezuelos ir e, prieš kelias savaitės e, norėjau užduoti klausimus, e, tačiau dabar norėčiau tą padaryti jums ar kitiems komisijos atsakingiams pareigūnams du klausimus noriu užduoti. Ar e, pirmoji vicepirmininkė ir vyriausiai įgaliotinė Mogherini pripažįsta naują laikiną Venezuelos prezidentą pana Vaido pagal Venezuelos konstitucijos nuostatas. Antras klausimas, jeigu kalbame apie humanitarnės krizės sprendimą Venezueloje per pastarąją užsienio reikalų ministrų taryba ar ponia Mogherini e, pritarė pasiūlymui tarptautinio aukšto lygio grupę įsteigti ir e, ką jie deleguotų ponia Mogherini ir e, kokių sankcijų ketinama imtis tam, kad būtų padarytas galas dabartiniam diktatoriškam šalies valdymo režimui. Ar žinote, ponė Sipopolė, ką nors, e, ką galėtumėte atsakyti, ponė Besiril? Pone pirmininkė, aš pasižymėjau abu klausimus, e, pats negaliu į juos atsakyti, aš perduosiu šios klausimus e, atsakingiams komisijos pareigūnams. Puiku. Manau, Matau, kad klausėja nėra visiškai patenkinta tokio atsakymu, tačiau nieko nepadarysi. Pone Mubarek, prašau. Ačiū. Norėjau tik trumpai paaiškinti, kodėl šį klausimą užduodu. Po to, kai apsilankiau 2018 vasarį Rohinių pabėgėlių stovykloje, kur turėjau galimybę pasikalbėti su Rohinių viena mot, moterimis. Kas darė įspūdį, tai buvo uh, uh, būtent e, tai aspektai susijęs su tuo, kiek informacijos rahinė moteris turi e, apie savo teisės, nors ne, jos nebuvo įgyjusios jokio ypatingo išsilavinimo. Tos moteris nori kreiptis į Hagos teismą ir pasiūsti savo žinią ES jungtinėms tautoms tačiau jos neturi tapatybę patvirtinančių dokumentų, kad galėtų keliauti. kyla klausimas, ar egzistuoja koks nors mechanizmas, kurį pasitelkus būtų galima tokiems e, valstybės neturintiems asmenims e, suteikti kokius nors dokumentus, kad jos galėtų pačios pareikalauti teisingumo ir kreipdamas į teismą. Ir jeigu nėra tokio mechanizmo, kodėl jo nėra? Dora Jeffrin dabar kalbės vidaus reikalų generalinio direktorato atstovė. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už užduotą klausimą. Noriu tik tai priminti, kad E, asmenų be pilietybės e, srityje ES įgaliojimai riboti, tačiau pilietybės neturinčių asmenų keliavimo užtikrinimo srityje mes vadovavomės Schengeno e, pasienio režimo sistema tam, kad būtų galima sudaryti sąlygas tokiems asmenims be pilietybės iš valstybės, apie kurią kalbate. kad jos galėtų atvykti ir keliauti. Ir kelios dokumentai, tačiau yra reikalingi, nes tokiems asmenims reikia, reikalinga viza pagal 25 straipsnių vizų kodekso trečiąją dalį. Turint omenyje tačiau e, tam, kad būtų galima kreiptis dėl e, kelios vizos išdavimo, reikia turėti kelios dokumentų, nors e, viza gali būti išduodama ir ant paprasto popieriaus lapo, jeigu atitinkamas kelionės dokumentas nėra pripažįstamas. 2017 <clears throat> jungtinės tautos patvirtino atitinkamas išvadas dėl e, e, mašininių būdų skaitomų kelionės dokumentų, kurie yra išduodami pilietybės e, valstybės neturintiems asmenims. Europos Sąjunga neturėjo galimybės dalyvauti diskusijoje priimant šį sprendimą, tačiau nes turi stebėtojo statusą, bet e, pritarėme tokiam pasiūlymui 15 metais pirmininkaujant Luksemburgui taryba ir valstybių narių atstovai patvirtino išvadas dėl asmenų be pilietybės ir pripažino būtinybę ratifikuoti 1954 konvenciją, kuri nustato e, asmenų be pilietybės keliavimo taisykliais. Šiai dienai 24 iš 28 valstybių narių yra ratifikavusios atitinkamą konvenciją, tai reiškia, kad mes pritarėme e, pritarėme galimybę sudaryti sąlygas asmenys be pilietybės keliauti, neatsisakydami reikalavimų turėti jiems kelionės dokumentą tam, kad gautų vizą. Tai ar tai reiškia, kad Šanti Mahila atstovai mm, e, galės atvykti į Europos parlamentą tam, kad galėtų išsakyti, pasidalinti savo rūpeščiais šiuo metu vasarį? Ačiū. Tai buvo paskutinis mūsų darbo tokias klausimas. Kitas posėdis vyks vasario 18. Visiems linkiu gražios popietės.